Žinoma, Hakmarka, kolega, dėl to norėčiau pasveikinti, kad jisai yra mūsų atsakingas pranešėjas ir sveikinu taip pat atvykusius mūsų svečius, kurie pasirengė šiandien mums pateikti papildomas informacijos. Aš iš esmės daug nesigilinsiu, daug čia nepasakosiu. Tačiau, bet kokiu atveju, turėčiau tai priminti, kad mes savo komitete aptarėme šitą radio e, spektro e, politiką. E, E, rugsėjo mėnesį komisija pateikė pasiūlymus, bent tris pasiūlymus dėl e, šios srities, tai būtent e, susijusiu su plačiai juošiu ryšiu ir ten buvo paminėtos trys priemonės, tai, tai būtent kitos kartos prieiga prie, prie tinklų, prie. Ir buvo kalbama apie mm, radio spektro dažnio politiką. E, Bet to turime atsižvelgti ir 2020 metų Europos strategiją ir kaip mes galime prisidėti dar prie to, kad Europa taptų iš esmės e, mokslinio tyrimo ir inovacijų lyderė. Mes e, aš jau komitete nagrinėjome panašias temas, tai būtent aptarėme skirtingas situacijas miestuose ir kaimuose, be to ir situacija skiriasi ir valstybėse narėse. Tačiau jeigu mes norime tikrai rimtai įveikti šitą e, užduotį, tai būtent, e, kad užtikrintume, kad e, plačiuosias ryšys būtų paplitęs kuo plačiau, tai tada trumpai drūtai pasakysiu, kad reikia mums rimtų plačiuošio ryšio įgyvenimo tikslų. Taigi mes gavome dar papildomos informacijos apie trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvą dažnio pritaikymo. E, ir šiandien e, e, kolega Hokmarkas ir kiti kolegos padės mums išsiaiškinti kai kurios dar nesakytus klausimus, taigi kokios paskaitos, atsiprašau, tokios paslaugos numatytos ir už kokią kainą yra ateityje susijusios su plačiuošiu ryšiu ir kokios visuomeninė, socialinė ir kultūrinė nauda gali suteikti šitoks ryšys. Taigi šitie dažniai, kokie gali suteikiamos privalumus konkurencinėje kovoje ir mažoms vietinėms įmonėms, kaip gali padėti šių dažnių naudojimas, kaip galima, sakykime, dažnių naudojimas būti tinkamiau E, reglamentuojamas, kaip gali būti paskirstomi dažnai. Taigi šie klausimai galbūt e, bus atsakyti dabar per artimiausią laiką. Taigi, čia be jokios įžangos praktiškai norėčiau pradėti mūsų e, posėdį ir suteikti kolegai Hokmarkui žodį. Ačiū visiems, kad atvykote čia į mūsų posėdį ir Man labai malonu, kad atvyko čia tiek daug delegatų ir taip pat malonu, kad atėjo ir šešėliniai pranešėjai. Ir iš esmės čia mes galėsime pradėti diskusijas dėl įvairių politinių klausimų, kurie aptariami politinėse frakcijose. Ši diskusija apie ateities radio spektro politiką yra viena iš svarbiausių siekiant paskatinti Europos konkurencingumą bet taip pat e, siekiama ir sukurti tam tikras galimybės inovacijams, moksliniams tyrimams. E, iš esmės, panė pirmininkė, aš truputį sudirkęs, maniau, kad e, pastarąją savaitę viršūnių susitikimas vyko Vašingtone. Ir ten buvo kalbama apie dvi didžiausias pasaulio ekonomikas. A, tai buvo Kinijos ir Junktinė Amerikos valstijų viršūnių susitikimas. Ir šitas susitikimas buvo pagristas tuo, kad reikia atsižvelgti į įvairias problemas ir nesvisus klausimus. Nes iš esmės Junktinės Amerikos valstijos ir Kinijos kaip ekonomikas užima antrą ir trečią vietą, o pirmą vietą užima Europos Sąjungos ekonomika. Taigi tai yra mūsų ryštingi tikslai iškeliami. Ir aš manau, kad mes kad mes ateityje turime siekti vis dėlto užimti lyderės poziciją, o ne užimti trečią arba antrą vietą. Iš esmės mes turime siekti, kad Europa taptų geriausia. Todėl mes turime užtikrinti tai, kas geriausia Europai. Ir e, spektro politika suteikia mums įvairių galimybių įvykdyti reformas, kurios e, suteiktų mums naujas galimybės skatinti Europos ekonomiką. Aš norėčiau tik tai priminti Jums vieną dalyką. Kodėlgi mes kalbame apie Junktinės Amerikos valstijas arba Kiniją kaip didžiausias ekonomikas. A, tai būtent todėl, kad a, jos turi didesnės rinkas. Tačiau mes iš esmės taip pat turime didelį rinką. Todėl jos laiko save pirmą ir antrą lyderėmis ekonomikos rytyje, o mums laiko trečią vyksta šioje vietoje. Ir e, mes turime įsisavinti tam tikras e, rink, skaitminės rinkos galimybės, nes e, iš esmės vidaus rinka gali veikti, skatina mūsų konkurenciją ir paskatinti mūsų ekonomiką. Jeigu aš norėčiau pas, kelis pavadinimus pasakyti Google ir Yahoo, pavyzdžiui, tai yra naujausios, moderniausios įmonės, kurios dažniausiai yra įsteigtos Junktinėse Amerikos valstijose. Kodėlgi Europos įmonių nėra tokių didelių? O todėl, kad Europos įmonės neturi to paties tiesioginio um, prieimo prie Europos rinkos. Tai yra, tai yra mūsų um, problema, kalbant apie uh, galimybės pasinaudoti rinką ir tiesiogiai daryti ją įtaką. Taigi, Aš manau, kad mes ėmėmės visų priemonių, kad galėtume tapti lyderę. Ir Europa iš esmės e, buvo lyderė 10-metyje, kalbant apie e, telekomunikacijas ir interneto ryšį. Jas mes sukūrėme ir standartus. E, taip, taip pat operatoriai nuo to laiko patobulėjo į įrangą įvairius prietaisai ir, ir telekomunikacijų E, pramonė išaugo. Taip pat e, e, padidėjo ir aktyvumas Europos ekonominėme gyvenime. Jūs matote tai visame pasaulyje. Internetas, plačiuosios ryšys, kompiuteriai, informacinės technologijos padidino darbo našumą. Ir tai, tai, tai yra esminė konkurencingumo ateityje dalis. Taigi dabar mes kalbame apie skai, skaitminių įtaisų rinką, apie plačiuosios ryšį ir apie tai, kaip galima sukurti geriausias galimybės Europos telekomunikacijų pramonės operatoriams. Kad jie, ir mes norime užtikrinti, kad Europos e, verslas, kultūra, žiniasklaida, paslaugos, įmonės, e, verslininkai ir bet kas dar turėtų kuo geresnės galimybės ateityje. Taigi, aš manau, kad mes prisimėme tam tikrą atsakomybę siekdami e, tokių tikslų mes turime kuo labiau atlaisvinti e, dažnių spektro, kad būtume lyderiai, kad galėtume jį kuo geriau išnaudoti. Būtent, kad netaptume, netaptume e, trečiu numeriu, o kad taptume pirmu numeriu. Tai vadinasi, kad mes būtumėm lyderiais e, inovacijų, naujo, naujo verslo šakų kūrimo srityse. Taigi mes dabar mums reikia imtis šio tikslo, būtent dabar. Mums reikia ryštingai imtis priemonių. Tačiau e, jeigu mes e, nepasinaudosime tomis galimybėmis, tais privalumais, tada ateityje bus žymiai sunkiau pasivyti e, kitas valstybės, tai yra komunikacijų srityje. Nemažai diskusijų vyko dėl interesų konflikto ir dėl to, kiek kainuos tos naujusios komercinės technologijos. Aš manau, kad mes gal neturėtume užbėgti už akių ir pirmiausia, turėtume apsvarstyti, kaip plačiai juoščiais tinklais transliuojama informacija galėtų būti kokybiška. Ir aš turiu galvoje ne tik judriuosius tinklus. Reikia galvoti apie trukdžių pašalinimą ir šią prasme kalbėti ne vien tik tai apie struktūras, bet ir apie susijusias kaštus. Tai mes galėtume padaryti, nes mes turime nebejotinai atlaisvinti dažnių spektrą kaip galima labiau, bet atlaisvidami pakankamą spektro dalį turime kompensuoti su to susijusias išladas, kai tai yra reikalinga. Pone pirmininkė, aš gal baigdamas pasakysiu štai ką apie judrojo, judruoju tinklų perdodamų duomenių srautus. Tai duomenys šiuo atveju yra tiesiog kosminiai ir itin įspūdingi. Mes grįšime prie šio klausimo kiek vėliau. Jau šiuo metu, nu, nuo dabar iki 2014 metų, kaip rodo paskaičiavimai, judruoju tinklu perdodamų duomenų skaičius išauks 30 procentų, 300 procentų. Nepamirškite, kad duomenys grindžiami didžiausios skvarbos šalių teikta informacija ir jų pagrindu. Aišku, toks augimas nebus visur, bet mes turime galvoti apie tai, kaip ES užimti pirmaujančias pozicijas skaitmenimo srityje, kad galėtume suteikti bendrai rinkai privalumų, užtikrinti tinkamo turinio duomenų perdavimą kuris vykdomas sparčiai. Bet pirmiausiai turime galvoti, kas būtų naudingiausia Europai. Gal šios mano mintis jūs išprovokuos diskusijai, bet aš tikrai nenoriu provokuoti, sakydamas, kad Europa gali užimti lyderės pozicijas. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū šią įžangą. Ir kaip pirmiausia mūsų pranešėja, e, norėčiau pasveikinti e, tris E, du ponus ir vieną ponę. E, mes sutarėme tarp iš pradžių paskaitos parašymas, o po to užduodami klausimai. Tai pirmiausia, Vodafone Public Policy e, skyrius direktorius ponas Fizy. Jums žodis. Um... Labai ačiū. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad pakvietėte pasisakyti šią popietę. Labai trumpai kalbėsiu, nes ponas Okmarkas pasakė daug iš to, ką aš ketinau pasakyti. Galiu tik tai pritarti daugumai jo minčių. Mano nuomonė, spektro valdymas yra tikriausiai svarbiausias veiksnys mūsų e, bevėlio ryšio pramonės srityje. E, politikos e, priemonių priemėjai čia turi labai svarbu vaidmenį, tiesioginį vaidmenį. Be vėlio ryšio pramonė, e, mobilaus ryšio operatoriai, transliuotojai, kiti, kurie naudojasi negausiais ištekliais, yra atsakingi už labai daug ekonominių, socialinių dalykų, veiklos šiandieną ir mastas to, ką leis mums daryti be vėlio ryšio technologija, tik tai plėsis ateityje. E, dabar mes žiūrime į turimą spektrą ir reikia galvoti, ar jis galės atsiliepti e, į tuos vis didėjančius poreikius. Ar parems veiklą Europoje? Ar bus toks pat mastas Europoje kaip ir Kinijoje ar JAV? Kol kas matome, kad mes neturime konkurencinio pranašumo viename ar kitame regione pasaulio, jeigu žiūrėsime į egzistuojantį e, e, spektrą turimą turimus radio e, dažnius ir mes turime galvoti, kaip maksimalizuoti socialinę ekonominę naudą iš e, šio dažnių riboto kiekio. Reikia galvoti, kaip protingai panaudoti šį vertingą, bet negausų išteklių. Ir tai apibrėž, ar mes būsime labiau konkurencingi už amerikiečius ar kinus. E, radio dažnių politika istorinė prasme nebuvo Europoje gerai tvarkoma. Daugelis iš jūsų turbūt prisimenate, kad vykdavo 3G aukcionai vos ne prieš dešimtmetį. Jie labai pakenkė mobilaus ryšio pramoniai Europoje ir atsirado įtampa tarp skirtingų institucijų politinių sprendimų prieimėjų ir taip pat atsirado įtampa tarp skirtingų uh, E, grupių veikiančių šioje pramonės srityje. Įtampa, problemos ne, neišspręstos ir tai tęsiasi per nelik ilgai. E, bet e, bevėlio ryšio pramonė Europoje klestėjo, nežiūrint to, kad neturėjome geros politikos dažnių valdymo. Nepriklausomai nuo tos politikos plėtojosi ši pramonė. Tačiau mes kartais ir nepakankamai įvertiname savo pasiektą pažangą. Mes ėmėmės labai svarbių e, žingsnių per pastarosius porą metų sutvirtindami teisės, derindami radio dažnių paskirstimo principus ir taip pat e, pasinaudodami telekomo priemonių peržiūrą. Ta peržiūra buvo labai svarbus mums dalykas, tačiau darbus mes tik pradėjome ir uh, dar turime daug ką nuveikti. Trumpai noriu pakalbėti apie dvi sritis, kuriuose, man atrodo, pasiekime daugiausia rezultatų. Ir dar trumpai e, paminėsiu sritis, kuriuose reikėtų padirbėti. Radio dažnių paskirstimo tikslai, e, padalijant e, skaitmeninį dividendą iki 13 metų visose valstybėse narėse. Štai ką galiu pasakyti. Prisimenu, kad kai pirmą kartą paskelbėme ataskaitą apie visus mobilaus ryšio operatorius ir Tada pasakėme, kad bus, išla, bus sukurta paskirstant radio dažnius nuo 60 iki 160 milijardų eurų ekonominės vertės Europoje. 2008 metų viduryje. Bet e, užtruko penkerius metus, kol ataskaitos pasiūlymai buvo praktiškai įgyvendinti. Ir mes iš tikrųjų atsiliekame dviejais, ketveriais metais nuo JAV. Mes nugalėjome pradinius nuogastavimus baime baigėsi įvairių suinteresuotų šalių pradinė retorika ir vis paaiškėjo, kad nebėra taip jau skausminga užsibriežti gana toli siekiančių tikslų radijų dažnio politikoje. Mes turėtume būti drąsesni ateityje gyvendindami pokyčius, negu kad buvome praeitįje. Mes turėsime daugą pakeisti Europoje, ne tik tai radio dažnių politikoje, bet ir kitose srityse, jeigu norime e, būti konkurencingi pasauliniu lygmeniu. E, nauda ryštingų veiksmų e, tai yra skaitmenis dividendas, yra labai aiškiai matoma. Pernai Vokietijoje vyko labai sėkmingi aukcionai radio dažnių paskirstimo. Vokietija jau 4G ryšį kaimo vietovėse e, įsteigti baigia visur. Ir greitis užtikrinamas 50 MB per sekundę ir dar taip pat numatoma pusantro tūkstančio stočių įsteigti iki kovo pabaigos. Vokietija ir Suomija yra lyderės e, dėgiant 4G e, tinklą Europoje. Bet reikia galvoti. Ir tai rodo, kaip galime išlošti iš kolektyvinių veiksmų. Jie gali būti labai naudingi. Dabar galvokime apie 2013 metų tikslus ir pagalvokime apie kitas galimybės uh, E, radio dažnio srityje ateityje. Mes turime sustiprinti savo pažangą ir siekti daugiau rezultatų šioje srityje. Kitas sritis, kur mes daug ką nuveikėme, yra e, mobiliosios pramonės galimybės pasinaudoti dabar egzistuojančio, e, rad, egzistuojančiomis radio dažnio galimybėmis Parlamentas, e, dėgiant tam tikras taisyklės, šioje srityje suvaidino labai svarbu vaidmenį. Pernai mes e, pasinaudojame egzistuojančių tinklų ir e, išplėtėme 3G e, plačiajuoščio ryšio galimybės 90 procentų Rumunijos gyventojams ir tai labai e, geras rodiklis, o šiandieną kaimo vietovėse e, rumūnai gali naudotis mobiliuoju plačiajuošiu ryšiu pagal GSM e, dažnį ir tai jiems kainuoja tik tai 5 eurus per mėnesį. Panašus poslinkiai vyksta Italijoje, Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje. Italijoje mes panaudojame pakartotinai uh, E, atitinkamus 3G dažnius, kad apimtume kaimo teritorijas, kuriuose anksčiau iš vis nebuvo jokio plačiajuoščio ryšio galimybė. Junktinėje karalystėje mes tikimės išplėsti 3G e, apimti iki 80-90 procentų iki 2013 metų ir mes pasinaudosime GSM dažniais, kad tą padai užtikrintume. Taigi tiek pasiekėme pažangos ir matome, kad Europos piliečiams e, tai atneša konkrečios naudos, bet ne visose srityse mums tai pasisekė. Viena iš sričių, kur reikia mm, siekti kur kas geriau pasinaudoti radio dažnio galimybėmis, mm, E, yra susijęs su viešo sektoriaus e, radio dažnis. Yra daug pro, e, finansinių problemų ir mes tikėjomės, kad galbūt viešasis sektorius atlaisvins dalį radio dažnių, kurių nenaudoja ir atiduosi privačiam sektoriui, bet pažangos, kaip tikėjomės, nėra pasiekta tiek daug. Ir dar vienas dalykas. Mums reikia labai e, atsargiai veikti, kad mes viską teisingai darytume atlikdami vertinimą ir rinkos priežiūrą. Negalime, kad priežiūra atidėtų ar stabdytų pokyčius radio dažnių srityje, nes pramoniai reikia tų pokyčių kaip galima greičiau. Mes matėme Junktinėje karalystėje pokyčius per pastarosius penkerius metus. Bet koks vertinimas turi būti vykdomas pagal vienodus standartus, pagal dabartinės taisyklės. Mes negalime sakyti, kad reikia e, radio dažniams atskiros teisėkuros sistemos, skirtingos nuo dabar e, egzistuojančių taisyklių. Kitas dalykas, pernelyg didelės kainos už dažnius, ar e, atnaujinant galimybės, ar suteikiant jas pirmą kartą. Tai yra problema. Mes daug pasiekėme pažangos, žinome, kiek yra finansinių problemų valstybėse narėse šiandieną, tačiau naudojant kainas, taikant kainas, e, ra, e, radio dažnių srityje, nustatant pernelyg didelius mokesčius, sukelsime neigiamas tendencijas ir e, galime pakengti Europos e, ekonomikai ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi turime nepamiršti šio aspekto. Ačiū, norėčiau nuoširdžiai patikoti Jums už pranešimą. Toliau perdodu žodį poniai Katerinai Smadžiai, kuri iš esmės yra specialių projektų vadovė BBC. Prašau. Sorry. Thank you very much. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tikrai pritariu mano kolegoms, ką tik išsakytoms mintims. Ir nenustepsite išgirdę, kad BBC teikia viešasias viešojo intereso paslaugas. Mes atvirai idėjams, bet mes norime, kad tie, kurie moka už mūsų paslaugas, gautų viską, ką gali gauti. Ir jie beje yra teisūs, o mes turime padaryti, ką galime, kad tokias paslaugas jiems suteiktume. Nebijotina, kad mes teikiame savo paslaugas įvairiais būdais, naudodamėsi šiolaikinėmis ryšių technologijos. Bet dabar, pereinant prie skaitmeninio ryšio, skaitmeninės ryškiosios televizijos, labai svarbu išnaudoti DTT. Ir netgi, kai žmonės norėtų, kad plačia juošio ryšio pagalba jie gautų daugiau paslaugų, vis tik tai pirmenybė jie teikia fiksuoto ryšio būdu transliuojamoms teleprogramoms. Taigi mes gyvename tuo metu, kai vyksta didžiuliai pasikeitimai. Buvo atliktas iš mūsų pusės ir tam tikras tyrimas, kuriuo metu bandėme įsiaiškinti, kaip galima užtikrinti didžiausią paslaugų teikimo efektyvumą. Tai, ką aš jau minėjau, ir tas faktas, kad mes suvokiame, jog mūsų auditorija labai skirtingai supranta, kaip turi būti teikiamos paslaugos. Plačiajuosis ryšys ir skaitmeninis ryšys yra naujovė, bet mielai vartotojas naudojasi ir pasenusiamis ryšio priemonėmis, jam svarbiausia gauti paslaugą. Jeigu, pavyzdžiui, rengiate e, laukiant karališkųjų vestuvių, tai tikriausiai dauguma stengsis stebėti jas per skaitmeninę televiziją, bet nebūtinai taip viskas priklausys nuo to, kur jie yra. Tradiciškai, kaip rodo stebėsenos duomenės, žmonės bevelėje žinias žiūrėti per televizorių. Jeigu nepavyksta, tai tada jau naudojasi kitomis ryšio priemonėmis. Taip pat labai svarbu, kad galėtų perskaityti naujas, bet kiek jau pasenusi žinias, nusakysime vidurį nakties. Bet taip pat jie pagidauja žinoti, kas vyksta vietose apie įvykius vietoje. Ir todėl mes turime siūsti savo komandas įvairias vietas ir naudotis įvairiomis ryšio priemonėmis. Mes pripažįstame, kad reikia judėti į priekį ir norėtume judėti taip sparčiai, kaip sugeba su mumis spėti vartotojai. Šiandieną jungtinėje karalystėje skaitmeninė antžeminė televizija yra ta pagrindinė ryšio platforma ir 45 procentai namų ūkio būtent naudojasi tokio ryšio paslaugomis, bet taip pat šią platformą naudojasi daugelis žmonių, kurie namuose turi ne po vieną televizorių. Tam, kad pereitume šimtų procentų prie skaitmeninės televizijos, tai yra, kad visi namų ūkiai tą padarytų. Mes tikimės, kad visos bus sąlygos iki 2012 metų pabaigos. Ir kad pereimas vyks labai sklandžiai, juo lab, kad mes pakankamai rengiamės tam. DTT jungtinėje karalystė ir apskritai, kaip rodo duomenės pasaulyje, veikia vis labiau geriau. Mes įvedėme DVBT2 naują technologiją, kadangi jas naudojant spektras išnaudojimas daug geriau. Ir pavyzdžiui, jeigu naudojame DVB-T2 technologiją, tai faktiškai mes išnaudojame 67 procentus turimų pajėgumų, turimos apriepties. MPEG 4 reikalauja 50 procentų MPEG 2 pajėgumų. Taigi spektro veiksmingumo klausimas yra svarbus, bet tai nereiškia, kad mes artimiausių metų galėsime atlaisvinti visus tos dažnius, kurių reikia viešajam transliavimui. Kodėl? DTT gali padėti lengvai įspręsti tik tam tikrų vartotojų problemą. Kita vertus, neprim, mes turime teikti paslaugas regionų lygių Ir aišku, naudojant DTT yra daug lengviau tai padaryti negu per palėdovinį ryšį. Kitas dalykas tai yra televizoriai patys. Ne visos pažeidžiamos vartotojų grupės turi po antrą televizorių namuose, o mes kalbame apie skirtingų paslaugų tiekimą. Dar vienas labai svarbus dalykas tai konkurencingumas ir konkurencija. Kaip žinia, skaitmeninė antžeminė televizija yra atviro naudojimo platforma. Taip, už tas paslaugas yra mokama nedaug, bet iš tiesų tai yra atviro naudojimo platforma. Ir todėl šiandieną nemanome, kad gali būti atsisakyta viešųjų paslaugų teikimo panaudojant ATT. Šiuo metu esame proceso viduryje Ir dėja turiu pastebėti, kad imantis įvairių veiksmų, nepakanka veiksmų derinimo nacionalinių lygių tarp reguliuojančios institucijos ir sprendimų prieimėjų. Jungtinės karalystės transliuotojų ir transliuotojų pramonė apskritai pagidautų geresnio planavimo. Mes tikrai norėtume suplanuoti, kad aukcionams galėtume pateikti kanalus nuo 63 iki 68, kai kuriuos 61-62 mes jau atlaisinome, bet ką tai reiškia? Mes žinome, kaip tai padaryti, mes žinome, kaip daugiau dažnių pasiūlyti, bet yra kitas aspektas. Tai yra tokio atlaisinimo kaštai, apie juos tuoj pakalbėsiu. Jungtinėje karalystėje mes turėjome DTT atlaisvinti du kanalus kai buvo kuriamas naujas perdavimo tinklas ir taip pat atlaisvinti kanalą, kuris naudojo regiono mikrofonio radio ryšio sistemą. Vien tik šis darbas, dviejų kanalų atlaisvinimas, kaip rodo OFCOM paskaičiavimai, pareikalavo 120 milijonų O jeigu pridėsime visas išlaidas, tai gausias dar papildomai 30 milijonų svarų sterlingų. Aišku, viskam reikia laiko. Taigi laiko reikia ir atlaisvinimo procesui, o tai yra didžiulis uždavinys. Ir mes jo nebūtum, jeigu mes negalėtume šio darbo atlikti iki 2013 metų, tai tada nei jungtiniai karalystiai, nei Europai nebūtų įmanoma žengti toliau. Ir aš manau, kad reiktų realistiškai žiūrėti ir greičiausiai reikėtų galvoti apie 2015 metus. Buvo labai sunku atlaisvinti 800 MHz dažnį, nes jis naudojamas ir kitiems tikslais. O ką reiškia kai perduodami 700, pavyzdžiui, MHz. Tai reiškia, kad reikia, jog jungtinės karalystės skaitmeniniai ir žemynų skaitmeniniai tinklai susitartų, bet nėra jokių garantijų, kad apriepties pošiūrių bus pasiekti e, tokie patys rodikliai. Maždaug ketvirtadalis gyventojų gali prarasti galimybę naudotis antžeminėmis paslaugomis ir bent jau 15 procentų namų ūkių reikės keisti ant stogų pastatytas antenas. Taigi tai reiškia, kad vartotojui teks pakratyti piniginės. Aš aišku nesakau, kad mes negalime to padaryti. Taip, mes ką viską galime, bet tiesiog tam reikia laiko, reikia labai kruopšiai atlikti planavimą, nes jis sudėtingas, reikės nemažai įgyvendinti visuomenės informavimo programų, reikės pinigų Ir aišku, mes turime galvoti apie tai, kad reikia visuomeniai aiškinti, jog neperėjus prie naujųjų technologijų ateityje galime nukentyti. Nes problema nėra pats radio dažnis, kuris naudojamas, ar jų spektras, kuris naudojamas transliavimui. Bet problema, ar galime pereiti prie kitokio ryšio tipo, kuris būtų garantuotas visiems. Taigi tiek rizika, tiek galimos išlaidos yra visiškai aiškus dalykas. O kokį gausime naudą? Ir ar bus ta nauda? Mes tikrai norėtume kartu bendromis pastagomis atlikti tyrimą ir įsiaiškinti, ko reikia naujoms paslaugoms teikti kiek radio dažnių spektro pareikalaus kiekvienos paslaugos ar poreikių tenkinimo atvejais, ar reikia įprastinių MHz juostos, ar reikia galvoti apie papildomus. Aš nesu tikra, kad 700 MHz juosta yra pati tinkamiausia skaitmeniniams paslaugoms teikti ir transliavimui šiuo atveju. Taigi reikia galvoti apie visumą paslaugų, kurių reikės vartotojams po 10, po 20 metų ir užtikrinti, kad mūsų vidaus spektro, nacionalinio spektro pajėgumai būtų pajėgus teikti tokias paslaugas ir dėrėtų su kitais spektrais. Taigi, kai mes kalbame apie šiuos dalykus reikia galvoti ne tik apie pasidalymą gerą patirtimį, bet taip pat ir apie ekonominės naudos ir išlaidų santykio analizę. Mes jau atlikome vieną labai gerą studiją 800 MHz juostos požiūrių ir žinome, kiek tai kainuos jungtiniai karalystė. Jeigu dabar, pavyzdžiui, mes norėtume atlaisvinti 700 MHz juostą, tai tai mums kainuotų 2,5 milijardo svarų, bent jau jungtiniai karalystėje. O kiek kainuotų, jeigu norėtume 800 MHz juostą atlaisvinti? Skaičiai, paskaičiavimai rodo, kad tai būtų maždaug 2-3 milijardai svarų. Aišku, Be to galime pagalvoti, kad naudos negausime, jeigu lūkuriuosime ilgiau. Ir todėl reikia rimtai pagalvoti visiems kartu apie tai, kad naujo tipo paslaugų teikimas duos ne tik ekonominės vertės, bet taip pat ir socialinės vertės bei naudos. Tačiau viską reikia labai aiškiai apskaičiuoti, nes nebejotinai yra transliavimo kontrolės srityje išlaidos, yra kitos išlaidos ir niekas nesako, kad jų nebus. Taigi, baigdama, RSPP turi, pripažin, turi įsiaiškinti, kokios paslaugos piliečiams yra reikalingiausios ir kaip tai galima būtų daryti per artimiausias 10-20 metų, kaip išnaudoti DTT. Dažnio atlaisvinimas ateityje turi būti tiesiog proporcingas teikiamai viešai naudai. Negalime galvoti, kad tą galima padaryti bet kokio bet kokią kainą, taip pat negalime galvoti, kad mes galėsime visą tai tą darbą atlikti iki 2013 metų, visokio atveju jungtinėje karalystėje tikrai ne, ir reikia galvoti apie kitą datą, pavyzdžiui, 2020 metus. Be to, reikia pagalvoti ir apie tolesnės perspektyvos priemonės. Galbūt 800 MHz juostos atlaisvinimas būtų kitas žingsnis, bet tai bus brangu. Mes taip pat turime pagalvoti ir apie aukštesnių dažnių juostos panaudojimą. Turiu galvoje ne tik tai tų dažnių, kurie naudojami dabar, nes yra atskiros juostos dalis, kurios iki šiol apskritai nėra naudojamos turiu galvoje aukštus dažnius. Ir galbūt būtų geriau stiprinti pajėgumus tada. Taigi, pirmiausia, reikia labai gerai įsiaiškinti, kokie yra piliečių tikrieji poreikiai, reikia juos įvertinti. Viskas yra įmanoma, bet viskas turi savo kainą. Ir pabaigai keletą žodžių apie tą kainą. Išlaidas turi padengti tie, kurie gaus naudą. O tai reiškia, kad kaip kad buvo padaryti jungtinėje karalystėje, kai buvo galvojama apie 800 MHz juostos atlaisvinimą, tai galvojama buvo, kad vyriausybė turėtų kompensuoti vartotojams išlaidos, bet to nereikėtų daryti. Nes kai kuriais atvejais, kai kurių paslaugų atvejais tos paslaugos netaip reikalingos ir be to gal ateityje jos duos naudos, bet ne šiuo metu. Taigi reikia pagalvoti apie tą naudą, kurią gausime naudodamės jau esamomis paslaugomis, taip pat pabandyti apskaičiuoti, kokią naudą duos būsimos paslaugos. Ir tada sukurti patikimą planą ir, aišku, šį darbą atlikti tikrai teks ne sparčiau negu per artimiausius 20 metų. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Šamanas Fondas, SAF eh, Associates atstovas. Ačiū. Eh, aš tikrai norėčiau padėkoti už galimybę sutikti man pasisakyti jūsų komitete. Tai iš tikrųjų yra didelė garbė ir atsakomybė skaityti šį pranešimą. E, iš esmės, e, aš turiu sudėtingą užduotį, aš turiu e, e, sudėtingą užduotį, aš turiu įtikinti jūs per šitas dešimt minučių, kad e, e šitas dažnio spektras iš tikrųjų yra patobulėjęs ir kad jis yra geriausia investicija. Tačiau tai yra ir kartu susiję su iššūkiais, kuriuos mes turime įveikti. Reikia atsižvelgti į tai, ką mes turime iš kompiuterinės technologijos ir kaip ją galime pasinaudoti, taikydami e, dažnių spektrą. Taigi, ką aš pirmiausia norėčiau padaryti. Tai nėra paprastas dalykas, aš e, norėčiau pažvelgti į ateities e, spektro naudotojų variklius. Ir pabandyti iškelti kelias klausimus, kaip iš tikrųjų spek dažnių spektras yra paskirstomas šiandien. Vėliau aš greitai pažiūrėsiu į tai, kaip galima dalytis šiuo spektru. O ką, ką, ką reiškia šis dalymasis ek, ekonominiu požiūriu? Tai būtent yra e, pas, pasinaudoti visa nauda, kurią teikia dažnų spektras, ne tik tai teikiantis naudą e, pramoniai, bet ir visuomeniai. Taigi, Taigi, e, tai yra mm, grafikas, kurį aš nubrėžiau e, jau prieš e, keletą metų, tačiau aš iš tikrųjų neįvertinau augimo, pasakyčiau. Taigi, koks poreikis yra, aš tikrai jo neįvertinau. Taigi, kaip matote, transliavimo pramonėje iš tiesų kyla siaubingas judėjimas ir augimas. Vadinasi, šiuo atveju reikia ir daugiau dažnų spektro. Uh, Ir kas yra, čia turime atsižvelgti į tai, kas yra svarbu taip pat judžiajam ryšiui. Tai būtent e, e, e, gamybai, komunikacijai. Jeigu mes pradedame galvoti apie poreikius išsamiau, tada mes matėme, kaip kokie didžiuliai įvykiai yra pokyčiai įvyko, būtent dėl to, kad padidėjo pajamos Matote, kad judus ryšys plečiasi, vis daugiau žmonių jo nori. Tai reikia ir naujų pajėgumų. Tai, kad būtų ir informacija keičiamasi, ir e, balsu e, judžiajam plačiajam ryšiui. E, ir tam reikia daugiau dažnių spektro, kad būtent būtų keičiamas turinio ir būtų teikiamas interneto paslaugos. Į tai turi atsižvelgti tiekėjai, nes nu, būtent tai yra esminis elementas. Jūs matote, koks yra spaudimas iš e, interneto e, pramonės, iš elektroninės pramonės, e, iš kompiuterių pramonės. Ir mes norime išnaudoti visą šį potencialą, šitas pajėgumus visai naujų būdų. Vadinasi, mes turime radio ryšio veikiančius priemonės, mes teikime paslaugas susijusios su tuo ir mes norime parduoti šias paslaugas mūsų klientams. Kad, ir kad tas pas, e, paslaugas neribotų e, dažnio spektro trūkumas, e, pavyzdžiui, suteikiant licenzijas. Jūs matote vakarų Europoje, koks yra mobiliųjų duomenų perdavimo poreikis. Tai yra apskaičiavimas. Matote, per kelis metus iš tikrųjų poreikis smarkiai padidės. Taigi atrodo, kad spektrų yra daroms didžiulis spaudimas iš esmės gali neužtekti to dažnių spektro. Tačiau e, dabar galime palyginti, e, pavyzdžiui, priemeščių, kaimų ir mm, miestų e, vartotojų pokyčius. Matote, kad per dieną iš tikrųjų panaudojama tik tai nelabai daug šio spektro. Vadinasi, matote, kad mėlynosios zonos tai yra, kai praktiškai visai nesinaudojama radio ryšių, tai, matai, yra ryšio spektru. Ir Ir todėl e, kyla klausimas, ar iš, iš tikrųjų galima pritaikyti naujų būdų, kaip galima panaudoti dažnio spektrą. Ar iš tiesų trūksta šio, e, šių dažnių? Čia, iš esmės, e, man atrodo, kad kompiuterio pramonėmis jūsų plėšys gabalas, jeigu taip pasakysiu. Tačiau iš tikrųjų, matote faktus. Taigi, matote, kaip yra, kokie yra spektro valdymo modeliai. Tai yra trys spektro valdymo modeliai, turime reguliatorius, tai yra, sakykime, komandinė struktūra, tai kaip gosplanas viskas vyksta, tai yra panašu į, į karinę struktūrą arba pasirenkame gražiausią ar geriausią tiekėjai. Tai, tai, tai yra nelabai lanksti sistema, bet to ir turi būti garbinama vyriausybė tokiu atveju. Kitas atvejis yra, tai mes norime padidinti vertę mes turime e, kai kurias galimybės, e, kurias mums suteikia rinka, tai pavyzdžiui, kad rinka paprastai priima e, sprendimus tokio atveju. Čia yra daug didesnis ir lankstumas. Tačiau čia mes susidurime su dideliais judžio ryšio operatorius. Vadinasi, čia kalbama daugiau apie tai, kaip konkurencinėje kovoje e, reikia pakengti savo konkurentams, o ne apie tai, kaip suteikti kuo daugiau naudos vartotojams. Tačiau jeigu mes pažvelgtume į naują būdą, kaip galim pasinaudoti su dažniu spektru, tai yra trečiasis valdymo modelis, tai, tai iš, iš esmės čia kalba apie bendrą pasidalymą, apie interneto plačios ryšių bendrumą nes e, šis e, e, tokia atveju dažnų spektras yra atviras visiems. Tokia atveju yra ir mažesnės sąskaitos už judų ryšį. Tai, tai čia galima įvairiais būdais, atvirais būdais pasinaudoti dažnių spektru. Taigi, ką mes čia matėme, tai yra atveriamas bent jau e, nedidelis spektro elementas. E, pavyzdžiui, jeigu mes norime pasinaudoti 3G e, tinklu ir ten perkeliamai visi plačiai iš ryšio duomenys, tai va, to, tokiu atveju šitas atviras būdas yra geriausias. Ir taigi, kokie yra techniniai būdai, kaip galėtume pasidalyti šio spektro, kaip galime suteikti daugiau lankstumo spektro paskirstimui. Tai būtent galima sumažinti triukšmų lygį, tai, tai paslėpti signalą, kad jisai netrukdytų kitiems signalams. Mes galime. Mes galime net nesuprasti, pavyzdžiui, kad televizijos signalas yra, nes jisai neinterferuoja, net, netrikdo kitų radio dažnius naudojančių prietaisų darbo. Taigi, pavyzdžiui, e, e, kartais vyksta ir tokie e, trūkdžiai, kai mes kalbame mobiliais telefonais, tačiau šitas mobilio telefono ryšys interferuoja su kitais mobiliaisiais telefonais. Taigi, čia yra įvairūs būdai, kaip galima paslėpti ir šį radio ryšį ir sumažinti trikdžius. Yra įvairios technologijos, kurios gali padėti paskirstyti spektro Žinoma, mes neturime laiko čia išsiaiškinti visų tų technologijų. Tai yra tik tai kelios iš jų, aš visų nepasakosiu, neturim pakankamai laiko. Ir e, jos yra susijęs su tuo, kokie moksliniai tyrimai vyksta radio dažnių e, srityje. Ir mes turime puik, e, puikias galimybės mažų vidutinių įmonių lygmenį ir didžiųjų įmonių lygių, e, kaip jos gali būti e, kūrybiškos ir atsirasti gali netgi nauja pramonė, naudojantis šiomis technologijomis. Sikiu, atsiranda ir idėja apie plačios ryšio televiziją. Tai prisiminkite ankstesnius metus, kai buvo senasis ryšys naudojamas, kai, kai, kai buvo įvairiose valstybės narėse labai plačiai naudojamas šitą televiziją, tai būtent antžeminių transliacijų televizija ir buvo ar ieškoma būdų, kaip paversti šią žemynę transliaciją veiksmingesnę. Ir e, vėliau buvo e, rasta galimybė, pavyzdžiui, plačio ryšių perteikti televizijos transliacijas į kuo daugiau žmonių. Ir mano vaikai, pavyzdžiui, kaip tik naudojasi tokią galimybę. Jie žiūri televiziją kompiuteriuose. Pavyzdžiui, gali pareikalavimą iškviesti tam tikras televizijos programas. Taigi, vadinasi, ateities kryptis Ir mūsų pagrindinis tikslas yra įgyveninti praktinės alternatyvas, kaip galima pasinaudoti spektru. Tai kad būtent e, e, kad nebūtų signalų trikdžių, kad nebūtų interferencijos. Jeigu mes pažiūrėsime į spektrą, tai atsiprašau, kad pateikiu tokią sudėtingą informaciją, e, mes matome, kad yra daug erdvės. Pavyzdžiui, gali būti e, bevėlio ryšio tinklams, e, plačiai juošiam ryšiui suteiktas, aš sakysiu, tas spektras judžiajam ryšiui. Ir galima pasinaudoti tuo ryšiu visose srityse, tai socialinėse, kultūrinėse ir visose kitose. Tai yra, iš esmės, tai, tai yra puikiai puiki skvarba. Tai yra 600 MHz, tai kad e, būtų naudojama pastatuose ir kad e, šitas ryšys, kad nebūtų jam trikdžio. Ir mes e, Europoje puikiai suprantame, e, kad šitas spektro dalymasis yra puikia galimybė. Tai yra, todėl būtų labai įdomu 600 MHz e, dažnis tokiu atveju. Taigi, dabar čia šiek tiek provokuojantis grafikas. Čia mes pažiūrėkime į scenarių, kuris padarytas vienai ES valstybės E, vyriausybei. Tai mes matome, kaip vytis ateityje spektras. Tai galbūt čia per daug jau nueiname, o galbūt iš tikrųjų per mažai užgrėbėme. Tai čia pavyzdžiui, jeigu netaikomos licenzijos e, būtų, tai kaip per artimiausius 15 metų galėtų išaukti šito spektro panaudojimas ir, ir ką apimtų šis spektras. Jūs galite galbūt pasakyti, kad, e, kad iš esmės šitas e, pirmas ir antra e, galimybės, tai yra tas komandinis metodas ir rinkos metodas, gal per daug optimistiškai pavaizduotas. Tačiau pažiūrėkime, 2000 metais, pavyzdžiui, 90, daugiau negu 95 procentai buvo spektro valdomi komandiniu metodu, tai yra licenzijų ir visa kita. O, vėl, o, o vėliau jisai beveik sumažėjo ši, ši, ši dalis tiksliau šio spektro iki 22 procentų maždaug. Taigi, čia įdomu, kad jeigu nebūtų taikomos mm, licenzijos dažnio spektrui. Ir tada tikriausiai padėtų ši e, dalis. Tada mm, iš esmės e, matytume, kad e, tos e, komunikacijos ryšių technologijos e, galėtų būti e, naudojamos bendram ryšiui e, perteikti ir nebūtų ryšio dubliavimuose, nebūtų naudojami tie patys dažniai. Taigi, taigi kokia galiau išvada galėtų būti mūsų? Tai būtent mes galėtume paskatinti inovacijas, naujus darbo vietų sukurti, intelektualinį kapitalą sukur, sukurti, E, sukurti ir plačiai juosti e, e, ryšio infrastruktūrą. Taigi, pavyzdžiui, jei sandoriai būtų vykdomi interneto tinklų, įvairius pritaikymai gali būti šiam spektrui. Mes matome, kad naujos technologijos kūriamos, tačiau jūs, jų, jas labai sunku pritaikyti, tačiau bet kokiu atveju tai yra svarbu jas pritaikyti. Uh, mes galime e, e, paskatinti e, subalansuotą ekonomiką, kuri būtų pagrįsta ne vien tik tai finansais, ne vien tik tai mechaninė gamyba, bet ji grįžtų prie tos idėjos, prie kompiuterizmo, elektronikos pramonės vystimuose. Ačiū. Darf mich herzlich bedanken. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjams. Tai iš tiesų buvo trys skirtingi pranešimai, kuriuose buvo pateikta daug informacijos ir kolegos dabar turi galimybę užduoti kelias klausimus prieš pereinant mums prie antrojo mūsų pranešimo raundo. Kas norite paklausti? Aš norėčiau visiems trims jums pateikti klausimą. Mm, jeigu mes turėtume nedaryti to, ką jūs sakėte nedaryti, tai ką reikėtų daryti vietoj to? Taigi, jeigu mes išlaisvinsime e, dažnių ir jeigu e, pamatysime, kad srautas mobilaus ryšio pasidaro nepaprastai didelis, norėčiau, kad pateiktumėte pavyzdžių, kaip reikėtų viską teisingai padaryti. Paskutinis prelegentas e, kalbėjo apie vieną iš sprendimo būdų. Aš nežinau, ar tai tam tikrose mažesnėse teritorijose būtų gerai, kaip ir desnėse, kaip, nes egzistuoja įvairūs rautai. Kuo daug, E, kuo daugiau didėja mobilaus ryšio srautas, tuo mm, labiau didėja ir e, srautas e, fiksuotų ryšių. Taigi, kaip viską padaryti? Aš nežinau, aš supratau iš jūsų, kad e, iš, vieno, e, iš vienos aplinkos srautus perkelti į kitus nėra taip paprasta, tai gal pasiūlytumėt kokiu nors problemų sprendimo būdų. Kolegė Trautman. Labai ačiū. Pirmininkė, norėčiau pateikti klausimą trečiam prelegentui, kuris kalbėjo apie spektro dalymasi e, be licencijos Aš norėčiau, kad jis giliau papasakotų apie tai. Asmeniškai manau, kad e, norėdami paremti technologijas, plėsti e, žinių ekonomiką, e, turėtume galvoti, kokie būtų sprendimo būdai, tai būtina inovacijoms, moksliniams tyrimams. Ir taip pat manau, kad reikia kalbėti apie transliuotojų ir mobilaus ryšio operatorių atsakomybę. E, ką galėtumėte pasakyti šio klausimu ir kokio požiūrio aktyvaus mes galėtume imtis? E, kokie egzistuoja skirtingi metodai? Pavyzdžiui, e, be licencijų, kad būtų galima kažkaip naudingai panaudoti technologijų plėtotę. Dėkui, pirmininkė. Atvirai pasakysiu, aš esu parlamento narė, dirbanti šioje srityje jau kurį laiką. Ir techninis komponentas diskusijose dėl spektro yra gana svarbus, kyla kartais problemų. Bandant e, sukurti bendrą vaizdą. E, kuris būtų pagrįstas techniniais principais, gana griežtais principais, tai pasakytina ir apie mūsų kaip narių požiūrį. Mes galime pasižiūrėti į sukauptą patirtį ir dirbti jos pagrindu Ponas Fodge sakė, kad jau vaikai nebežiūri televizorius, nebent e, žiūrėtų televizijos programas per kompiuterį. E, Išmaniai telefonai taip pat e, labai plinta, iki 14 metų jų padaugės geometrinė progresija, jų skaičius išauks. Mes turime iškoti techniškai pasiteisinančių būdų plėtoti šiai technologijai, e, kad e, sureaguotume į vartotojų poreikius ir prisiderintume prie technologijų plėtros. Taigi aš ne viską suprantu. Ar jūs kalbate apie e, galimybę panaudoti skirtingus technologinius išteklius? Ar tai būtų DTT ar kiti, kitos galimybės? Ir man atrodo, kad tarsi nenorima pripažinti, kad technologijų plėtra vystosi savo ruoštų. Jūsų sektoriuje būtų pageidautina tarsi sutelkti žmonės, tokiu būdu jie galėtų plėtoti savo kūriamą produktą. Aš norėčiau dabar e, pono Forč ir paklausti. De apie pasiūlymo gyvybingumą. Komisija yra pateikusi jau pasiūlymų paketą, e, parlamentas turi tarti savo žodį ir mes norime e, žiūrėti į spektro politiką lankščiai, bet kaip jūsų nuomonė galima būtų patenkinti ateities poreikius? Jau dabar matome, kad tarsi vėluojame. Reikia plėtoti spektrą taip, kad jis būtų naudinga platforma technologijoms ir e, reaguotų į vartotojų poreikius. Jau labai greitai didžioji dauguma vartotojų e, prašys vis daugiau. Kolegė Makovei. Dėkoju. Apitariu kolegoms, buvo kalbama apie veiksmingą spektro panaudojimą, paskirstimą, apie, taip sakant, ekonominio pirago dalį. Preagentai kalbėjo apie tai, kaip dabar jau elgesi jų vaikai, kuo naudojasi, bet nedaug kas e, minėjo koordinavimą. Man atrodo, mums reikia užtikrinti kuo geresnį koordinavimą, derinimą veiksmų tarp plačiajuostės ir e, bevėlės sričių. Tada mes galėtume išvengti bent jau dalies iš dabartinių problemų. Nagi, taigi, tokia atveju aš norėčiau užduoti kelis du, e, tiksliau, e, praktinius klausimus. Tai būtent, e, ar pagalvojame, koks yra e, poreikis ateityje šiam naujiems dažniams ir kokiagi situacija iki šiol yra su tais dažniais, kurie yra dabar suteikti. A, į, ir kasgi yra valstybėse narėse su, su tais dažniais, ar jie jau visi išdalyti ir kaip toliau mes elgsime su tais dažniais. Antras klausimas, čia aš norėčiau pritarti BBC kolegijai, kuri kalbėjo apie sąnaudas. Tai būtent kaip atsiranda tokios sąnaudos. Ar reiškia, e, jei, jei būtų išspręstas sąnaudų klausimas, tada, tada kasgi iš tikrųjų prisimtų tas sąnaudas? nes kažkas tai turi vis dėlto atlyginti tas išlaidas už e, įvairius kitus dalykus. Taigi, galbūt nuo pana Fordžio pradėsime, nes daug techniškų klausimų užduota. Prašome. Thank you very much indeed. Okay, um, basically the, the question... Ačiū. Iš tiesų, visi jūs klausėte vieno ir to paties, ką mes toliau darysime <clears throat> dažnių juostų, dažnių spektro požiūrių. Pirmiausia, turiu pasakyti, kas dabar vyksta. Dauguma institucijų, nepriklausomai nuo to, kokios tai yra institucijos, europinės ar nacionalinės, ar enisa, labai suinteresuotos pažanga. Bet yra darbo grupė, kuris sako, teigia, kad jeigu mes ilgainiui atsisakysime šiuo metu taikomos radio dažnių skirstimo tvarkos, kurią piktinasi visi dabartiniai veikiai, ūkio subjektai ir kuri kelia jiems siaubą. Tai iš esmės, ką mes turėsime padaryti, aš tiesiog bandau galvoti garsiai. Ką mes turėsime daryti, kad galėtume pažengti į priekį? Aišku, aš galvoju, remiantis atliktom studijom. Deutsche Telekom išanalizavo skaitmeninių dividendų naudą ir paskaičiavo, kad pereimas prie skaitmeninimo jo teikta nauda iki 2020 metų sudarytų 60 milijardų. Ką mes rekomenduotume? Visi šie pasikeitimai turėtų būti su jais elgiamas rimčiau, nes mes galėtume susigražinti tam tikras lyderio pozicijas technologijų srityje, tas, kurias praradome. Ir reikia nedelsiant įvertinti, kokios turėtų būti būsimo kelio gairės, dėgiant naujas technologijas. Dauguma technologijų, kurias aš minėjau savo pasisakymę, nėra itin naujos. Jūs tiesiog apie jas nieko negirdėjote, nes jos pirmiausia panaudojamos kariniams tikslams, gynybos tikslams. Ir pavyzdžiui, Junktinė Amerikos valstijų ginkluotosios pajėgos civilinėms reikmėms atiduoda tai, kas jiems nereikalinga paprasčiausiai. Todėl, jeigu galvosime apie ateitį ir ateities technologijas, beje, man labai malonu, kad jūs klausėte būtent šitokių dalykų. Taigi, jeigu mes galvosime apie ateitį ir priimsime sprendimą žengti pirmin, o tai bent jau man labai svarbu, tai tada kur kas rimčiau reikėtų reaguoti į techninę technologijų pažangą reiktų elgtis daug atsakingiau šioje srityje. Ir, kaip sakė gerbiama kolega iš Junktinės karalystės, o kas už tai sumokės? Ir nepamirškite, prieš keturis metus mes atlikome tyrimą, kokią naudą duotų skaitmeninimas, kokią naudą duotų Europai. Bet manau, kad dabar reikia išanalizuoti socialinius ekonominius ir techninius viso reikalo aspektus, pasižiūrėti, kokią naudą duos kiekvienoje iš išvardytų sričių pereimas prie skaitmeninių technologijų. Ir tada nutarti, kokių žingsnių imsimės ateityje. Nes praktiškai mes veikiame labai chaotiškai ir nuolatos grįžtame prie to paties. Gali būti, kad skaitmeninis transliavimas, skaitmeninio ryšio tinklais transliavimas bus e, labai platus, bet galbūt ir ne. Taigi reikia pagalvoti apie įvairias pasirinktis, kokios jau šiandien egzistuoja, nes nebejotinai kompiuterinė galimybės yra didžiulės. Jeigu pagalvosime apie judrųjį tinklą, mobilusis telefonas daugeliu atveju yra mikrolustas, kurį gamina nedidelės kompanijos ir mes šioje srityje gal galėtume pasistumėti į priekį. Bet mes neturėtume be to dariškai pulti ir naudotis kiekvienu dalyku, o išnaudoti pačius geriausius galimybės. Ar tai yra galimybė, kuri padės plačia juosčio ryšio tinklą įdėkti visoje Europoje? Šiuo atveju mano atsakymas būtų taip. Bet reikia galvoti apie kelio gairias ir todėl aš siūliau 600 MHz juostų dažnį atlaisvinti, nes visą tai labai svarbus kvarbos pošiūrių. Ir iš tiesų galima kai ką nuveikti. Aš žinau, kad daugelie valstybių šimintis sukėlė įvairios nuomonę. Ir nepamirškite, šiuo atveju mes kalbame apie 27 rinkas, o ne apie vieną bendrą rinką. Reikia galvoti, kaip jos galėtų artėti viena prie kitos. Dar viena pastaba. Reikia galvoti apie jaunus žmonas ir kaip jie gyvena. Jie bando viską gauti kompiuterio pagalba, kompiuterinių technologijų pagalba, didelės raiškos, televizija galbūt galėtų pakeisti jų kiek jų įpročius, bet iš tiesų reikia galvoti, apie ką mes kalbame, apie kokias paslaugas mes kalbame. Reikia skirti, kokios paslaugos domina visą visuomenę ir tada atitinkamai ieškoti arba radio dažnių spektro dalies atitinkamo arba kito mechanizmo, kitų prietaikų, kitų technologijų. Bet, bet kuriuo atveju, tai turi būti išmanios technologijos. Pavyzdžiui, BBC mūsų mokslinio tyrimų departamentas labai intensyviai dirba, bet mes dar negalime pateikti galutinių įvertinimų. Kai kurios technologijos nesukels trikdžių, bet reikia užtikrinti, kad visos naujos įdėgiamos technologijos nesutrikdytų lygiai greičiai veikiančių tikslų. Kitas dalykas - reikia labai aiškių ir tvirtų standartų, nes jeigu to nepadarysime, kils chaosas susikurs pasaulis, kuriame kiekvienas daro, ką išmano. Dar vienas dalykas tai yra kontrolė ir požiūris į laisvą į rinką, laisvosios rinkos principo taikymas. Nenorėčiau pernelyg gilintis, bet aš manau yra vienas dalykas, kurio ne, išspręsime aukcionų pagalba. Jeigu tie aukcionai rengiami 27 valstybėse narėse, tai galimybė veikti koordinuotai ir suderinti radio dažnių spektro paskirstimą bus minimali, jeigu iš vis egzistuos. O jeigu bus parengtas bendras požiūris, tai tokiu atveju įmanoma užtikrinti, kad visos priemonės, visos technologijos bus naudojamos teisingai ir žmonės ir yra, kas jau dirba šioje srityje, yra galvojama apie perėjimą. Tačiau labai labai svarbu, kad būtų derinamos pastangos, derinamas darbas. O dėl spektro kontrolės ir apskaitai kontrolės reikalų, tai kyla klausimas, ar tikrai išnaudojami, dabartiniu metu naudojamas spektras duoda maksimalę naudą. Taip yra plačiai juosčių ryšio tinklas Taip yra judrusios, judraus ryšio technologijos, bet mums reikia labai aiškių, gerai veikiančių technologijų, kad per televiziją, kad televizija galėtų transliuoti jums futbolo rungtynės iš visur. Bet esu tikra, kad ne visada pakol kas tai būtų įmanoma. Mr. Fizi. Pone Fizi, jūs eilė. Mano atsakymas būtų toks. Iš tikrųjų, uh, iš tikrųjų labai paprasta e, peržvelgti Cisco e, grafikus ir išsigasti, kad čia kils, pasakykime, krizė. O čia mes e, čia galima susidurti su tokiu dalyku, kad nėra pakankamai pajėgumų, kurie atitiktų poreikius. Tačiau per pastarosius metus, pe, penkerius metus, nieko nebuvo padaryta, kad būtų kaip nors reaguota į pokyčius radio spektro politikos srityje, būtent e, atsižvelgiant į pokyčius. Taigi, bet mes neturėtume panikuoti. Tai ne krizė. Tol, e, kol, kol mes e, vis dėlto įgyvensime tas priemonės ir tuos žingsnius žingsime, kuriuos mes numatėme. Mes turime iš tikrųjų pakankamai daug spektro iššūkis yra tik tai toks, kad mes įgyvenytume tuos sprendimus, kuriuos jau padarėme, kaip Ketrin kaip tik kalbėjo apie tai. Ir man kelia didelį rūpestį, kur, pavyzdžiui, mes atsidursime nuo 2000, 30-ųjų iki 50-ųjų metų, tai iš tikrųjų tai pasudėtingas bus laikotarpis. Bet mes kaip pramonė galime atlikti daug įvairių dalykų, siekdami e, pagerinti technologijų, kurias mes naudojame, e, veiksmingumą. Tai būtent e, pakeistume būdą, sakėjim, kaip mes siūlome paslaugas savo klientams, užsakovams. Tai jūs matote ir įvairios iško informacijos bukletuose ir grafikuose. Jūs matote, tai nieko nėra neįprasta. Tai iš esmės mes susidurime su e, įvairiamis problemus, bet yra ir būdų, kaip su jomis kovoti. Ir man e, tai atrodo didelis išbandymas. Iš tikrųjų, mes turime planus. Tiesiog e, mes, mes 27 valstybėse narėse neturime tam tikrų griežtai nustatytų terminų, per kuriuos būtų įvykdomi tam tikri dalykai. Ir šitas darbas yra tvirtai koordinuojamas. Reikia tiesiog laiku įgyvendinti atitinkamas priemonės. Ir uh, uh, reikia atkreipti dėmesį į gerąją patirtį, kuri buvo įgyvendinta. Jūs uždavėte gerą klausimą. Mes iš, es, iš esmės nusprendėme Europoje. Mes iš esmės nusprendėme jau atsisakyti 700 MHz dažnio. Mes, uh, e, pradėjome, mes diskutavome uh, kad Europos interesus atitiktų, sakykime, pasinaudoti 800 MHz dažnių, tai būtent skirti jį plačiai vašiam ryšiui. Ir mes atlikome kaip ir pakankamai didelį darbą Europoje. Ir kiekviena valstybė narė, išskyrus Suomiją ir Vokietiją, turėtų įgyvendinti tuos sprendimus, apie kuriuos mes diskutavome pastarosius trejus, trejus metus. Ir čia atvirai pasakysiu, aš suprantu Ketrinas norą, kad ilgalaikiu laikotarpiu būtų nustatyta kažkoks tiekimo mechanizmas arba užtikrinimo mechanizmas šito dažnų spektro. Mes turime mm, užtikrinti, kad e, mes jau tiek ilgai laiko kalbėjome šiais klausimais ir kad mes galiu galia imtumėmės veiksmų šioje srityje. Ir jeigu laiku pramonė reaguos į šias problemas <laughs> ir šiuo atveju reikia atsižvelgti tai, kad e, įmonėms gali, žinoma, kilti tam tikros išlaidos, tačiau vyriausybė gali irgi padėti tokius, a, tokius klausimus išspręsti. Taigi, e, sakykime, tie sprendimai, e, kurie buvo priimti po diskusijų čia, pavyzdžiui, arba po ilgo prieimimo, jų priimimo proceso, kaip ar jie yra įgyvendinti. Ir manau, kad tik tai taip, jeigu juos įgyvensim, perėsime į kitą lygį. Gal tik tai e, keli žodžius norėčiau pasakyti, atsakydama. Kas atsitiko Junktinėje karalystėje? Visi perėjimo planai buvo pagristi tuo, kad uh, transliuotojai nenorės uh, pasinaudoti šito 800 MHz dažniu. Taigi tai ta problema atsirado Junktinėje karalystėje tik todėl, kad uh, Junktinė karalystė jau iš anksto priėmė tokį sprendimą? Aš, aš nesakau, kad e, mes e, dabar nesiektume, sakykime, šito perėjimo, tačiau bet kokiu atveju per tą laikotarpį, kuris numatytas perėjimui, prie, prie kito dažnio mes turime atkreipti dėmesį, kad veiksmai būtų harmonizuoti ir vyktų vienu metu. Ir e, pirmiausia, aš sutinku su to, kad mes turime gyventi tuos sprendimus, dėl kurių susitarėme. Taigi, aš dėkoju dar ir už e, paaiškinimus, dėkoju už atsakymus ir patiktą informaciją. Taigi, ir dabar pirmąjį mūsų pranešimų raundą e, baigiame. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų svečiams. Ir dabar norėčiau pakviesti kitus svečius, užimti čia podiume vietą. Ačiū Jums.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 So, may I ask um, the new panel to take the... Taigi aš norėčiau paprašyti naujų podimo dalyvių užimti savo vietas. As we met already. Hello. Yes. Nice to see you again. And uh, Denise Leskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So, thank you very much, and I think we will um, start this part of the... Taigi, dabar pradėsime mūsų antrąją posėdžio dalį. Taigi, dabar mes mm, labai gerai, kad aptarėme tam tikrą informaciją anksčiau ir galėsime dar pasigilinti į ją. Uh, Čia dabar mes e, apsvarstysime tuos dalykus, kaip mes e, nagrinėsime šią temą ateityje ir kokiu pokyčiai mūsų laukia ateityje, tai būtent ir tai kokiu pajėgumu mums reikės ateityje. Todėl aš norėčiau e, poniui Krisuperiu Gau perduoti žodį dažno spektro politikos vadovą iš Sisko institucijos. Taigi, kaip pamatysite, kai mano veidas persikreipia, reiškia, reikės baigti. Taip, mūsų grupė turėtų panalizuoti spektro ateities perspektyvas ir kaip apskritai kokią politiką reikia formuoti šioje srityje. Man regis, kad jūs kai kurias skraidės jau matėte, kai kas pasikartos, bet turiu pasakyti, kad mes labai kruopšiai analizavome judrio ryšio duomenų srautų augimą. Ir kaip matote, kiekvienais metais srauto kiekis auga beveik daug kartus. Tai rodo laikotarpio duomenis nuo 2009 metų. Taip pat mūsų tyrimai ir analizė patvirtina, kad 2014 metais mes kalbėsime apie 3,6 gigabaitus, o apie kur kas dvigubai didesnį skaičių. Taigi, kas vyksta? Kodėl toks augimas? Todėl, kad yra vaizdo technologijos, plačia juostis ryšys ir šie du faktoriai įgalina tokį augimą. Kitas dalykas, jeigu jūs pasižiūrėsite iPhone sistemą, tai jisai sukuria keturis kartus daugiau duomenų, didesnį duomenų srautą negu įprastinis nešiojamas kompiuteris galėtų generuoti. Yra net tam tikros specialiusios technologijos. Dabar jeigu panalizuosime augimą pagal regionus, tai aišku, rytų ir vidurio bei vakarų Europa kartu sudėjus generuoja didžiausius duomenų srautus. Ir mes manome, kad šiuose pasaulio dalyse galima tikėtis pačio didžiausio augimo judriojo ryšio srityje. Geriausia sparta yra vakarų Europoje, 600 kilobitų per sekundę šiuo metu, lyginant su 400 kilobitų sparta Šiaurės Amerikoje. Bet kalbant apie šios dalykus, galima iš dalies atsakyti klausimą, ar spektro formavimo politika yra tas rytis, kuri gali įtakoti padėtį. Ką galima pasakyti? Visiškai akivaizdu, kad reikia galvoti apie judriojo plačiajuošio ryšios dažnių spektro licencijavimą. Ir galbūt nustatyti tam tikras terminus, kuriuos jau bandė nustatyti RSPP, apibrėžiant a, juostas, tai yra nuo 900 iki 800 MHz, kuriuo anksčiau naudojusi drusis ryšys bet yra 2,6 GHz spektras, kuris galėtų duoti pakankamai naudos. Galima, aišku, galvoti ir apie 2,1 GHz spektrą, bet apie tai dar Europoje nekalbama ir sprendimas nėra priimtas. Kiti pranešėjai netiek daug dėmesio skiriasi licencijavimui, nors apie tai pakalbėjo. Ir aš norėčiau iš savo pusės kai ką pridėti. Vodafonas, Vodafono atstovas nemažai užsiminė apie licencijavimą, apie skaitmeninius dividendus ir atitinkamą politiką. Tačiau šiandien, atsižvelginti tai, kad man skirta tik 10 minučių, aš noriu paliesti kai kurios kitus reikalo aspektus. Tai yra, belaidžia, tai yra galimybė prisijungti prie belaidžio ryšio tinklų. Skidrė ne pati geriausia, turiu pripažinti. Bet kairėje pusėje jūs matote, kokie yra dabartiniai bevėlio tinklo standartai. Ir dešinėje pusėje kaip jie turėtų keistis. Taigi, kas yra svarbiausia šiuo atveju? Pirmiausia, tai yra sparta. Sparta turi būti kur kas didesnė negu dabar, iki 3,2 GB per sekundę. Tai būtų labai naudinga, ypač ir leisina komercinių būdu. Kitas dalykas, kokio spektro reikės. Šiuo atveju reikės perėti nuo 40 MHz kanalų prie 160 MHz kanalo. Ir iki kada galima parengti standartus. Standartus galima parengti iki 2013 metų, nes labai didelė dalimi taisyklės yra sutvarkytos. Ir aš manau, kad pats laikas galvoti šiandien apie tokius standartus, nes laiko lieka netiek daug. Kodėl visą tai svarbu? Kodėl mums svarbus tas bevėlis ryšys? Kodėl reikia naujų standartų? Pirmasis, pirmoji problema, kuri kyla, tai yra ta, kad duomenų srautai tokie dideli, jog mažėja tinklo pralaidumas. Ir stengiamas atlaisvinti judriuosius tinklus, perkeliant dalį duomenų srauto į kitus tinklus. Ką rodo statistiniai duomenys? Tai paprastai mes dirbame tam tikroje vietoje, netiek daug jau judojame, Nebent mes naudojame išmaniuosius telefonus ir praktiškai 60 procentų laiko praleidžiame naudodami išmaniasias technologijas. Ir kaip ponas Fordžius sakė, pavyzdžiui, mobistaras Jeigu jūs naudojatės savo iPhone'u, mobistaro tinkle, tai jisai automatiškai nurodo jums, kokie, kokios yra belaidžio ryšio prisijungimo galimybės. Kodėl? Todėl, kad dalį duomenų srautų jie nori numesti tarsi ant belaidžio tinklo. Ir tokiu būdu sustiprinti jo pajėgumą bei perdodamų duomenų kiekius. Noriu pateikti dar ir kitą pavyzdį, kaip galima visą tai pritaikyti socialiniams reikmėms. Kam reikalingas belaidis vaizdo ryšys? Štai šioje skaidrėje jūs matote ligoninę. Pavyzdį, kaip ligoninės galėtų pasinaudoti didelės raiškos vaizdo technologijomis, gerindamos savo paslaugas. Pavyzdžiui, galima iš karto siūsti klinikinius duomenas gydytojams į namus ar į kitą šalį ir galima stebėti, kaip atliekama viena, kaip suteikiama viena ar kita paslauga, informuoti tuo pačiu metu atitinkamas priežiūros tarnybas ir taip toliau ir taip toliau. Visą tai galima daryti belaičiame tinkle, belaidžio ryšio tinkle. Jeigu pagalvosime apie švietimo sritį, tai vienas iš svarbiausių dalykų belaičio vaizdo technologijų panaudojimas pamokų metu. Galima tokiu būdu interaktyviais diskutuoti su kokiu nors pakankamai įžymiu dėstytoju, profesoriumi ir Tas reiškinys vadinasi telebuvimu. Be to galima naujasias technologijas panaudoti ir darbui namuose, nuotoliniam darbui. Skaitmeninė ir aukštos raiškos technologija leidžia tai daryti, tiesiog reikia tinkamai sutvarkyti apsaugos sistemas. Ir ateityje, aišku, trijų matmenų sistema, 3D sistema, bus įdėkta labai naudingai, nes tą reikės daryti laipsniškai, nepadarysime to per naktį. Apskritai, ko reikia imtis? Ponas Farks kalbėjo apie 5 MHz licencijavimą. Mes sakytume, kad reiktų perėti prie 5 GHz licencijavimo. Ir tai galėtų būti vienas iš galimų sparčių sprendimų, kuris nesukeltų pernelyg didelio triukšmo. Mes manome, kad visame pasaulyje galima pasielgti kitaip. Pažiūrėkite į šią skaidrę. Tai pamatysite, kad Japonija, Jungtinės valstijos, Kanada ir net iš dalies vakarų Europą jau naudojasi 5 GHz spektru belaidžio ryšio tinklo atveju ir žaliosios juostelės šioje grafike tai rodo. Kitaip sakant, mes apriepiame beveik visą juostą, visą spektrą. Todėl aš manau, pereimas būtų gana lengvas dalykas, pareikalautų minimalių pastangų saliginai, aišku, netiek daug problemų reikėtų išspręsti. Ir kas galėtų naudoti, kas naudojasi dabar, tai dabar naudojasi kariškiai gynybos rytyje. Tai tam, kad yra daro pagalba, palidovinio ryšio pagalba, rimtų tam tikrus duomenis. Dabar apskritai, ką galima pasakyti apibendrinant. Pirmiausia, judrusis ryšys auga geometrinės progresijos kreivą ir sistemą socialiniams reikmėms galima panaudoti plačiai vairiose sritise - sveikatos apsaugoje, švietime ir darbui namuose. Tam, kad patenkintume visus poreikius, mūsų galva reikalinga taikyti licencijavimo sistemą. Ir aišku, galima kai kuriuos e, dažnius suteikti išimties tvarka be licencijos. Ypač reikėtų išplėsti 5 GHz dažnių juostos paskirstimą ir galimybę ją panaudoti belaidžio ryš, belaidžių ryšių perdudamiams duomenims. Ačiū, dabar perinam iškart prie kito kalbėtojo, pono Patriko Van Niftrik, kuris atstovauja SES. E Dėkuoju, kad suteikėte mums galimybę šiandien pasisakyti. Mes šiek tiek pakalbėsime apie pajėgumus ateičiai e, palidovų, palidovų vaidinamą vaidmenį šiame kontekste. Pirmiausia, pristatysiu, kas mes esame. SES e e, organizaciją atstovaujame, operuojame 44 palidovais, turime taip pat dukterinės bendrovės Sesastras, Ses e, World Skies. Mes e, esame įsikūrę Luksemburgė, e, kelias jums truktų gal porą valandų. Taip pat dirbame Junktinėje karalystėje, Niderlanduose ir kitur Europoje užtikrina palidovinį ryšį video, taip pat duomenims, plačioščiam ryšiui, telefonams, taip pat koriniam ryšiui, teikiame vyriausybei pas, paslaugas ir taip pat e, palaikome privačius tinklus. Mes e, pasiekėme 125 milijonus namų teikdami e, televizijos paslaugas aukštos raiškos. Europoje veikia 17 palidovų ir vykdomas įvairios paslaugos, pavyzdžiui, CQ ir K juostomis. Mes veikiame visame pasaulyje, bet pirmiausiai koncentruojamės ties Europą su SES Astra, bet esame susiję ir su kitomis pasaulio dalimis, pirmiausia Afrika. Aš suprantu, kad e, galbūt nematote visi iš salės skaidrių mano gerai, bet e, pristatysiu jums jas. 75 procentai e, visų paslaugų šioje srityje e, teikiami palidovais, maždaug 95 milijardai eurų yra vertė ir strateginė politikos prasme, ekonominės vertės prasme palidovinės komunikacijas yra nepaprastai svarbios. Taigi dabar ateities pajėgumai. Palidovai leidžia plėtoti pajėgumus e, įvairiais būdais ir taip pat jums juos pat pristatysiu. E, palidovai gali priimti labai daug įvairiausių pateikų ir tai e, galima padaryti dviem būdais, suteikiant pajėgumus. Ir man atrodo, kad e, galima užtikrinti e, plėtotę iš taško į multitašką ir tai yra vienas, vienas sėkmingiausių e, veiklos pavyzdžių. E, mes e, taip pat vis daugiau teikiame paslaugų raiškiosios televizijos srityje ir kitose srityje. Taip pat užtikriname plačiai juos, plačia juos ryšį, pavyzdžiui, per Astra. Du palidovus Ir kitas dalykas yra spektro panaudojimas. Man atrodo, kad palidovai labai veiksmingai naudoja turimą e, spektrą. Ir dabar šiek tiek aš jums paaiškinsiu, ką turiu galvoje matote kad mes vienu dažniu padengiame visą Europą. Ta pati dažnį taip pat galime panaudoti kitose dalyse, pavyzdžiui, vakarų Afrikoje, vėl jį galime panaudoti pietų Afrikoje. Tai jau tris kartus tas pat dažnis naudojamas ir dar galima padvigubinti e, dažnio naudojimą. Matote, tai iliustruota skaidrėje. E, ir E, mes plėtojame e, K juostos panaudą ir taip pat e, varijuojame laipsnius pasukimo kampą, nes tai taip pat išplečia padengimą. Taip pat svarbu pastebėti, kad šiandien palidovai gali e, užtikrinti iškart bet kokioje teritorijoje visišką padengimą, pavyzdžiui, visos Europos padengimą. E, šiek tiek e, norėjau pakalbėti apie plačiai juosti ryšį, bet e, nematote turbūt, kas surašyta skaidrėje, tai aš jums paaiškinsiu. E, mes iškart padengdami, suteikdami e, momentinį padengimą galime iškart pasiekti e, daugybę namų. Ir šiandieną jau taip vyksta, pavyzdžiui, plačiai juosis ryšys pateikiamas vartotojams už labai nedidelę kainą. E, kaip sakiau, palidovai gali padengti iškart labai didelę teritoriją. Mes taip pat naudojamės įvairiomis technologijomis, pavyzdžiui, LTE. E, tiksliau, jeigu naudos, panaudotos būtų kitos technologijos kaip LTE, tai kainuotų kur kas daugiau negu dabar. E, ir iš tikrųjų palidovų pagalba galime šiek tiek sumažinti skaitmeninę atskirtį ir um, teikti turinio paslaugas, e, kaip sakiau, už gana nedidelę kainą, e, bet kur Europoje, pavyzdžiui, suteikiama 2 e, megabitų plačiajuošio ryšio paslauga. Ir vis tik tai didžioji dauguma mūsų paslaugų susijusios su vaizdo paslaugomis. Uh, Aš nemanau, kad veiksmingiau kas nors už palidovinę technologiją gali e, užtikrinti vaizdo ryšį šiuo metu. Mes jau iš tikrųjų veikiame šioje srityje, galime teikti visas rinkoje egzistuojan, e, visas egzistuojančias paslaugas. E, neseniai e, pradėjome e, paslaugas e, aukštesnio dažnio srityje e, iki 10 gigabitų. Palidovinės technologijos yra technologijų plėtotės avangardas. 96 e, metais pradėjome Prancūzijoje plėtoti savo veiklą, kai buvo paleistas kanal SAT Ir dabar iš tikrųjų e, prisijungusių e, vartotojų prie paleidovinio ryšio yra labai daug. 92 procentai televizijos yra e, skaitmeninė ir skaitmenės šios paslaugos teikiamas per palidovinį ryšį. Šiandieną Europoje egzistuoja 320 raiškiosios televizijos kanalų. E, žmonės jau galvoja apie e, trimatės erdvės televiziją. Šis rytis plėtojasi toliau, plėtojasi plačia juoščia internetą paslaugų teikimas. Taip pat reikia pasakyti, kad palidovai labai svarbus e, sujungdami pasaulį. Mes užtikriname ryšį e, Afrikoje, Latino Amerikoje ir kai kuriuose Azijos dalyse. Dar kalbant apie radio e, dažnių paskirstimo reglamentą, e, reikia paminėti keletą dalykų. Satelitui sukurti reikia trejų metų ir tai kainuoja labai brangiai. Dėl to mums reikia stabilios reglamentavimo aplinkos, ką bedarytų ES radio dažnių srityje, svarbu, kad būtų išlaikytas stabilumas. Mes prašome, kad nebūtų keistamos taisyklės e, vienašališkai, nes tai gali e, pakenkti e, visai reglamentavimo aplinkai ir tai pakenktų mūsų veiklai. E, jungtis su pasauliu labai yra svarbi per C, pavyzdžiui, ryšį, kaip sakiau, mes užtikriname ryšį taip pat ir e, Afrikoje ir kitose pasaulio dalyse. Manau, kad e, tai padeda mums siekti, taip pat mums mes galime palidovų pagalba siekti tikslų pagal politiką plačiai juostis e, ryšys visiems. Ir aš tikiuosi, kad ir toliau, taip dirbdami, mes leisime Europai įveikti savo tikslus. E, noriu Jums pristatyti tyrimo medžiagą, e, kurioje atsispindi informacija, kad labai didelė plačiai juoščio ryšio paslaugų paklausa yra video srityje. Ir mes taip pat e, tą galime e, užtikrinti. Manau, kad apsiribosiu tuo. Dar norėčiau pasakyti, kad rytoj e, rengėme diskusiją šiame pastate Europos palidovų operatorių asociacijos iniciatyva, kviečiu joje dalyvauti. Ačiū, ačiū, kad laikėtės jums skirtą laiko limito. Ačiū jums už pasistakymą. O dabar pasisakys ponas Denis Leskop. Ačiū, panė pirmininkė. Žinoma, sudėtinga iš tiesų kalbėti paskutiniam, nes jau daug buvo pasakyta, daug įdomių dalykų papasakota. Aš šį pranešimą parengė su savo kolegomis šiam klausimui. Ir mes nusprendėme iš tiesų susitarti į mums labai svarbius dalykus. Ir mes jau dirbame šioje srityje jau pakankamą laiką, tai būtent apie e, telekomunikacijų vidaus rinką. Ir va, todėl mes ir pritarėme kitiems pranešėjams. Pirmiausia, yra akivaizdu, kad yra tam tikrų poreikio, kad uh, kad vartotojai reikalauja vis daugiau paslaugų iš e, telekomunikacijų įmonių, kad e, judušis ryšys e, nuolat auga ir kad žmonės vis, yra vis mobilesni, jie vis keliauja į kitas valstybės ir jie nori visur komunikuoti, užmėgsti ryšį, netgi būdami kitoje valstybėje. Todėl yra labai svarbu sukurti tokią mm, rinką, kurioje judus ryšys būtų taikomas suderintai ir visiems būtų pasiekiamas. Taigi šitą judus ryšys, tai yra mobilioji telefonija, yra vienas iš veiksnių, kuris įgalina mums judėti ES ir kuris užtikrina mūsų judėjimo laisvę. Ir be to galėtų prisidėti prie to šis procesas, kad e, būtų sukurta ES vidaus rinka, bevėlė vidaus rinka, kuri prisidėtų prie tikrosios vidaus rinkos kūrimo. Labai paprastas pavyzdys. Europos Sąjunga negali būti laikoma akvariumo, kuris, kuris yra sudarytas iš 27 akvariumų kur e, žuvis negali perplaukti iš vieno akvariumo į kito, nes e, jų dažniai nėra tinkamai koordinuojami čia, kalbų perkeltinė prasme. Todėl mums reikia atsižvelgti į atitinkamus mm, dalykus, e, kurie trukdo būtent teikti tokias paslaugas įvairiose valstybėse arba valstybinių lygmenių. Tai yra labai svarbiausia visų pirma mažos žydrinėms įmonėms, verslininkams, kurie e, net jeigu jie, sakykime, kažkur vietoje veikia ar regionuose, jie nori, sakykime, užmėgsti e, verslo ryšius su kitomis valstybėmis ir e, nori pasinaudoti tam tikrą katalogą arba informacijos sistemą arba duomenų bazę, būtent pasinaudodami judžiuoju ryšiu. Tam jiems reikia tam tikrų pajėgumų, tai būtent ryšių perdavimo greičio, tai ryšio realiuoju laiku. Ir visą tai turėtų vykti judžioju ryšiu. Jeigu mes elektroninių ryšių vidaus rinką norime sukurti, tada mes turime iškelti klausimą, tai kokios mes sienas nustatome. Aš čia patikiu kelias sąskaitas. Čia, pavyzdžiui, Prancūzijoje viena sąskaita, labai didelė sąskaita už uh, judo į ryšį 133 e, tūkstančiai frankų. E, ir 2008-2009 e, metais buvo vienas studentas, Viljamas Harrisonas, Junktinėje karalystėje, kuris pernelyg dažnai naudojo savo mobiliojo telefonu ir jam buvo išsiusta 8 tūkstančių svarų sąskaita. Taigi aš manau, kad tokios sąskaitos yra tikrai per didelės už šitokias paslaugas. Taigi, e, šiai vidaus rinkai yra trys didžiausios klytis. Prieš e, kalbėdami apie veiksmingą dažnių e, valdymą, reikia pakalbėti apie sąnaudas ir mokesčius, pavyzdžiui, kai keliauja žmogus iš vienos valstybės į kitą ir jisai naudojasi judžiojo ryšiu arba naudojasi mobiliojo telefonu, norėdamas pasinaudoti, sakykime, panašyti internete arba susipažinti su kokia nors informacija. Ir šitos e, išlaidos yra tikrai didžiulės ir aš manau, kad e, kai kuriais atvejais netgi žmogus pasirenka e, pasinaudoti kitomis informacijos priemonėmis. Taigi, Europoje yra ir tam tikrų problemų su pajėgumais šios problemos turi būti išspręstos, nes jos yra tikros kliūtis vidaus rinkai plėtotis. Mes turime pagalvoti apie vieną bendrą Europos licenciją, kuri turėtų leisti e, teikti paslaugas visoje Europoje, nesvarstant apie dažnių valdymą. Kitas veiksnys tai yra mūsų rinkų struktūra. E, elektroninė elektroniniai ryšiai yra dabar e, labai oligopoliškai tvarkomi atitinkami operatoriai turi ilgalaikės licenzijas 10-20 metų, jos trunka ir į šią rinką labai sunku įeiti. O, o iš esmės, jeigu patektų ir kiti operatoriai, tai sustiprėtų, pavyzdžiui, inovacijų, inovacijos šioje rinkoje. Taigi, mm, mes e, e, turėtume sukurti vidaus rinką e, elektroninių ryšiui E, tačiau šitas sprendimas vis yra nukeliamas į ateitį. Jau e, ilgą laiką mes kalbame apie e, ryšių vidaus rinką, tačiau nuo pastarojo dokumentų paketo skirto telekomunikacijoms. Tačiau kalbama labai daug apie šią temą, tačiau nieko neįvyko. Kalbant apie mažas vidutinės įmonės, norėčiau priminti, kad iš esmės E, inovacijas dažniausiai mm, paskatina mm, tokie subjektai, kurie e, turi greitai reaguoti į pokyčius rinkoje ir kurie turi galimybių ir noro kažką pakeisti. O kalbant dabar apie tarifus arba e, mokesčius už paslaugas. Tai mažos vidinės įmonės praktiškai jau e, bando kažkaip sumažinti šitas sąnaudas. Ir aš e, e, savo, savo aukštoje mokykloje dirbu su inžinieriais ir, ir direktoriais įvairių įmonių. Ir mes kalbame apie tai, kas vyksta dabartinėje rinkoje, pavyzdžiui, ir kas senesni žmonės lieka namie, pavyzdžiui, be bevėlio ryšio ir jiems turėtų būti suteikta tokia galimybė. Iš esmės mes turėtume Europoje e, paskatinti naujus talentus įsilieti į šią rinką, naujas įmonės, kurios nori e, veikti tarptautinių lygmenių. E, nes, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstybės tai yra žymiai paprasčiau daryti. Iš esmės mes turime taip užtikrinti ir savo, kaip asmenų judėjimą. Taigi, kasgi ateityje mūsų laukia, sunku labai įsivaizduoti, kas laukia rytoj. Tačiau pažiūrėkime, kas e, e, atsitiks per dešimt metų, kasgi yra naujos kartos paslaugos. Tai yra tokie produktai. kurie leistų mums e, geriau panaudoti energiją ir atitikti tvarumo kriterijus. Tai pavyzdžiui, tokie produ produktai kaip e, švietimas na, namie arba kaip e, biuras namie ar darbo vieta namie, domotik tai yra e, nam, namuose naudojamos įvairios ryšio prietaikos. Čia 2001 metais mes atlikome tyrimą ir Ir ten, buvo, ir ten paaiškėjo, kad e, vis dėlto e, šitas e, komunikacija vyksta pakankamai sunkiai. Tai kągi mes turime spręsti, jeigu mes norime pašalinti tas problemas. Mes turime daugiau galvoti apie mažas vidutinės įmonės, kurios iš tikrųjų yra inovacijų variklis. Toms įmonėms turėtų būti su, sukurta erdvė arba suteikta erdvė, kad jos galėtų eksperimentuoti. O tai galbūt reikštų kad joms galėtų būti išnuomotas tam tam tikros e, spektro elementas, tam tikras spektro dalis. Taigi, kad galėtų būti plėtojama elektroninė komunikacija, elektroniniai ryšiai. Man atrodo, kad e, įvairios e, Europos paslaugų platformos įvairiais būdais naudoja ryšius. Ir iš esmės vartotojas kartais net nežino, kokį ryšį naudoja. Svarbiausia, kad jisai galėtų pasinaudoti paslaugą. Tai yra uh, E, yra ir tam tikros galimybės, kurios mums suteiktos, tai yra e, skaitminės dividendas. Tai būtent e, galime tokia atveju galvoti apie atitinkamus dažnius ir kaip juos panaudoti. Čia mums reiktų ap, iškelti abejonį dėl šios oligopolinės struktūros elektroninės komunikacijos rinkoje. Ir čia mes galėtume sukurti telekomunikacijų vidaus rinką. Tai būtų įmanoma, naudojant įvairias politinės priemonės, tai dažnių valdymo politika, reguliavimo politika. Čia būtent galėtume atsižvelgti į tai, kas anksčiau kalbėta, tai būtent, kad lankščiau būtų paskirstomas šitas dažnių spektras, kad būtų įvairios paslaugos, galėtume jomis pasinaudoti, kaip galėtume pasinaudoti ir palidovų paidovinio ryšio teikiamomis paslaugomis. Ir e, jeigu, jeigu, jeigu pavyzdžiui, visas spektras yra išdalytas, tai e, kai, ko mes galėtume pasinaudoti. O jeigu, pavyzdžiui, e, skaitminis dividendas, apie kurį kalbama, jis būtų irgi išnaudotas, ką tada darytume? Tai, tai būtent mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad, kad sakykime, suteikus naujas, teikiant naujas paslaugas šioje srityje ir kainos nepadidėtų, o sumažėtų. Taigi principai, kuriais mes vadovaujamės, tai yra technologinis lankstumas. E, Įvairių subjektai turėtų turėti galimybę atitinkamų laikų priimti tam tikrus technologinius sprendimus arba perėti prie kito alternatyvaus sprendimo. O tai gali prisidėti prie to, kad e, e, bus atlaisvinami tam tikri dažniai techninėms arba komersinėms reikmėms. Tai čia panašiai taip. E, dar būtų gerai atverti rinką naujiems veikėjams. Tai pagalvokime apie Google, Microsoft, e, e, Amazon. Iš esmės tai buvo mažos ir vidutinės įmonės, kurios buvo sukurtos vadovaujantis atitinkamą idėją ir rinka buvo pakankamai atvira joms ir galėjo būti sukurtos naujos įmonės paremtos panašiais principais ir jos galėjo veikti. Taigi, ačiū už dėmesį. Ačiū už pasisakymą jūsų paskutinė mintis apie tokias naršyklės kaip Google ir kitas yra labai svarbi. Aš žinau vieną švedijos įmonę, kurios pavadinimas Spotify ir kuri naudojas, teikia tam tikras paslaugas už nedidelį mokestį, bet ta įmonė niekaip negali išplaukti į platesnius vandenis, pavyzdžiui, negali veikti Europos rinkoje, todėl kad visa ši veikla susijusi ir su intelektinės nusavybės teisėmis. Taigi norėjau tik išryškinti šį aspektą, kurį jūs paminėjote. Taigi Jeigu niekas iš esančių salė nenori pakalbėti tuo tarpu, aš pasinaudosiu progą ir pats pateiksiu kai kurias pastabas, klausimus. Jūs dalyjotės visai savo žiniomis, sakėte, kad padėtis labai sparčiai keičiasi ir sunku numatyti, kiek gili ta kaita bus, kiek sparti ji bus. Ir taip pat Visi jūs kalbėjote apie tai, kad šios, šis sritis yra labai sudėtinga sritis. Žinau, kad kiekvieną kartą klausantis šios temos aiškinimo ar svarstamų, pagalvoju, kad ji labai sudėtinga ir mažai ką galima kartais net suprasti, nes labai daug techninės informacijos. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia keistis. Žinote, per plenarinę sesiją kiekvienam parlamento nariui suteikiama teisė pasisakyti dvi minutės. Dabar aš lygiai tą patį pritaikysiu jums ir per dvi minutės paprašysiu pasakyti, kokiu pokyčiu jūs lauktumėte. Ponas Gau. Na, pirmiausia, tai 5 GHz dažnių juostos, dažnių skirimas be licencijos. Aš manau, kad parlamentas galėtų prisidėti prie tokios sistemos įdėgymo. Aišku, licencijavimas yra labai svarbus dalykas, bet galiu pasakyti, be kita ko, kad tie terminai, kurie numatyti reglamente, jų turi būti laikomasi. Ir kad reikia galvoti apie tolesnį spektro teikimą nemokamai be licencijų. Pirmintas. Na taip, jūs rodėte, kaip sparčiai judriuoju tinklų perdod, auga perdodamų duomenų srautai, bet bent jau šiandien jūs ne vienas nekalbėjote apie uh, duomenų perdavimo greitį. Pats greitis yra atskiras klausimas, nes duomenų srauto augimas reikalauja vis didesnio perdavimo greičio. Ir dabar kalbama, kad 2010 metais 100 e, megabaitų bus reikalinga ir kaip skirstysis viso šie pajėgumai. Taigi gyventojams, visuomenėms reikia vis daugiau didesnių pajėgumų. Kaip Jūs galvojate, būtų galima spręsti tą problemą? Aš manau, kad ir Jūsų kolegos galėtų tai pasakyti. Dar vienas dalykas - dažnių skirstimas. Jeigu, pavyzdžiui, bus skirstumas 800 MHz dažnis, kaip tai paspartins duomenų perdavimą? Panas Kal. Gal, na, aš manau, kad kuo platesnis kanalas, kuo geresnis dažnis, tuo sparčiau ir daugiau duomenų galite perduoti. Aišku, yra tam tikro pribojimų, bet, man atrodo, judriojo ryšio tinklo požiūrių yra 4G pats svarbiausias dalykas. L ir kai kurios technologijos. Taip pat manau, kad be spektro nemažiau svarbus dalykas, kad ne tik FTTH, bet ir judriojo tinklo fizinė struktūra apriektų kaip galima daugiau ūkių. Ir aš manau, kad atitinkamų kabelių tiesimas, šviesolaidinių kabelių tiesimas ir spartinimas šio darbo yra labai svarbus. Na, dabar norėčiau suteikti galimybę ponui Nifrik pasakyti porą žodžių. Ką reikėtų keisti? Mano galva, sako ponas Nifrik. Gal ir netiek daug. Mes tiesiog prašytume Europos Sąjungos ir valstybių narių atsižvelgti ir į platesnį kontekstą, tarptautinę telekomunikacijų sąjungą, radio dažnių spektro paskirstimas. Jūs žinote, yra įvairiausių juostų. Pavyzdžiui, K juosta jau labai intensyviai naudojama. KU juosta irgi po truputį vis plačiau naudojama tam, kad būtų galima pasiekti galutinį vartotoją. Todėl aš manau, kad palidovinis ryšys, tuo labiau, kad pakreipus palidovą 2-3 laipsnių kampų galima padidinti spindulio aprepti, būtų protinga išnaudoti. Dabar dėl 800 MHz dažnio panaudojimo. Na, nesigilinsiu į šią temą, bet reikėtų pastebėti vieną dalyką. Vodafonas ir visi kiti kalbėjo apie galutinį vartotoją. Junktinės karalystės atstovas sakė, kad apripti sudaro 90 procentų. O kaip gyvena likus 10 procentų? Ar tai reiškia, kad mes visur statysime uh, retransliavimo bokštus, ar kaip? Gal ne visur tai net įmanoma, bet galima uh, per palidovus užtikrinti ryšį, ar bandysime perteklinius pajėgumus parduoti aukcionuose, kaip mes darysime. Ačiū. Į pirmą klausimą atsakysiu, kaip jau per savo pasisakymą kalbėjau. Reikėtų Europinės licencijas įvesti, reikėtų derinti, harmonizuoti mm, veiksmus. Ir reikia būtent Europos mastu bendras licencijas įvesti. Ir nežinau, kaip dėl atviros prieigos ir licencijų. Man atrodo, e, e, dabar yra pernelyg kaštai dideli Mes turėtume orientuoti rinką link paslaugų, kurios e, gali labai daug duoti naudos. Ir tai būtų pirmas elementas. Galbūt galėtume sukurti licencijavimo sistemą tokiose, kitose zonose. Prisijungiu čia prie SS e, kolegos minčių ir Iš tikrųjų, reikia daugiau pagalvoti apie palidovų panaudą, nes e, tai yra puikia priemonė. Aš pritariu e, mano kolegų mintims. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai tada dėkoju visiems svečiams. Dėkoju už diskusiją. Norėjau porą trumpų pastebėjimų išsakyti pabaigai. Vienas iš pastebėjimų yra toks, kuris išiškėjo per diskusiją, kad turime e, galvoti apie e, trumpo nuotolio galimybės ir labai svarbu į tai pasižiūrėti. E, visos Europos mastų teikiamos paslaugos. Kitas išiškės klausimas būtų labai džiugu, jeigu kas nors šioje srityje pasistumėtų į priekį. Galbūt pavyks ką nors padaryti ir mes pradėsime žengti šią linkmę. Pavyzdžiui, pradėtume prekybą licencijomis ar suburtume operatorius. Tai būtų vienas iš didžiųjų mūsų pasiekimų tačiau prisiminkime diskusiją apie tai, kaip atverti pakankamai e, radio dažnių. Man regis dabar e, egzistuoja tam tikros tendencijos, diskusijos tęsiasi, mes nesame apsisprendę dėl nieko. Mano e, pranešimas bus pateiktas komitetui vasario pabaigoje. Ir aš labai e, maloniai laukiu gražių pastabų, malonių pastabų reakcijos iš, iš šį mano pranešimą. E, didėja srautas, kaip matome, ir jeigu mes turime geriausias, galėsime sukurti geriausias galimybės greičiui, būtų labai e, gerai. Turime tęsti diskusijas. Europoje reikėtų 1200 MHz. Dabar kol kas kalbame tik tai apie 800 MHz dažnį, o nors iš tikrųjų esame gal ties 500. E, pasižiūrėkime, kas vyko per pastaruosius keletą metų, kaip didėjo srautas, bet kai padaugės dar paslaugų, kas bus tada? Atsiras naujų technologijų, naujų prietaisų. Aš prisimenu, kaip pirmą kartą kai, kai pirmą kartą supratau, kad išmanieji telefonai reikalauja visiškai kitų technologijų, duomenų perdavimo, planšetiniai kompiuteriai, e, su išmanieji telefonai, tai nėra paskutinis žodis technologijų sityje. E, gal jau dabar viršūnę pasiekime, bet gal kitą pavasarį vėl ką nors naujo pamatysime. Ir uh, Man regis, kad kažkuris iš jūsų kalbėjo apie tai, kad e, namų ūkiai vis daugiau naudoja įvairių prietaisų. Mes, vienintelis dalykas, kas, e, kas aišku, kad mes kol kas nežinome, kaip bus, bet suvokiama, kad reikia e, labai didelių pokyčių ir uh, dabar išgyvename tik tai visų procesų pradžią. Prisiminkime nespalvotus televizorius. Kažkada sakėme, kad tai yra nuostabu, bet labai daug kas nuo to laiko pasikeitė. Viešinė iš e, BBC tikriausiai sutiks su manimi ir kiti. Taigi, daug kas pasikeis ir mums reikia pasirinkti pokyčiams. Mes turime sukurti atvirą pokyčiams ekonomiką. Galbūt e, pagalvo, prisiminkime, kas vyko 90-10 dešimtmetyje su e, mobiliuoju ryšiu, mobiliaisiais telefonais. O dabar norėčiau padėkoti Jums visiems už dalyvavimą šiame svarstymė. Ypač dėkoju svečiams, manau, kad jie nusipelnė mūsų plojimų.